nagrinėsime komunikatą dėl Europos migracijos darbos vargės įgyvendinimo. Ir paprašysiu komisijos vicepirmininką Timerman atsisėsti į savo vietą, o savo vietą užleisiu kolegai Galperts. Képviselőtársaim, rátérünk a következő napirendi. Garbus nariai. Kitas darbo tvarkės punktas – komisijos pareiškimas dėl Europos migros tvarkės įgyvendinimo. Taigi, ponas Timmermans. Pone pirmininkė, per pastarosius e, šešerius mėnesius Europos Sąjungos e, Valstybės narės priemė daug migrantų ir tikriausia ta tendencija ateityje išsilaikys panaši. Dešimtis tūkstančių žmonių bėga nuo karo Sirijoje ir Europa jiems bus patraukli, tiems, kurie ieško geresnio gyvenimo. Mes, europiečiai, negalime ir tikrai neturime ir neatsuksime e, nugarų jiems ir nebandysime uh, E, nesuteikti teisinės apsaugos, bet mes taip pat negalime nekontroliuoti e, migrantų srautų, kurie e, bando kirsti vieną ir kitą sieną ir nesilaiko Šengeno taisyklių bei prieglopšio bendros sistemos. Ši krizė parodė, kad egzistuoja išorės sienų priežiūros trūkumų ir tam tikros šalis priemė politikos kryptis ir kitos taip pat e, dar kartą e, įgyvendino laikinas e, sienos procedūras. Ir taip pat mes suprantame, kad ne Šengeno šalims tai kainuos nuo 10 iki 5 milijardų eurų per metus. Taigi mūsų sienos turi būti valdomos tinkamai ir veiksmingai, tam, kad galėtume padėti žmonėms, kurie keliauja. Tai reiškia, kad mums reikia geriau valdyti situaciją e, tų, e, kurie e, bėga nuo karo ir greičiau atpažinti tuos ir parsiųsti namo, kurie neturi teisės būti čia Europos Sąjungoje. 10 vasario buvo pristatytos gairės, vėliau patvirtintos tarybos, tiksliau E, tai yra e, dokumentas, e, kuris nubrėžia kryptį ir tikiuosi, kad šios gairės, šis dokumentas taip pat labai džiaugiuosi buvo patvirtintas vakar. Mes tome dokumente skelbėme tris pagrindinius prioritetus. Reikia kalbėti apie trūkumus sienų priežiūros valdyme. Ta gali padaryti Europos komisija, taip pat padėti ES agentūros. Taip pat mes turime sutarti dėl uh, ES sienų priežiūros ir kad jos būtų veiksmingiau valdomos, ypač išorės sienos. Ir aš tikiuosi, kad ir Europos parlamentas prie to prisidės. Taip pat reikėtų e, laikytis e, kitokio požiūrio. Mes turime paskatinti, e, kad būtų padedame tokiam šalims kaip Graikija, kurios patiria didžiausią spaudimą dėl migrantų. Mes dirbama kartu su Graikijos valdžios institucijomis, kad jos galėtų pagerinti ir padidinti prieimimo galimybės. Mes taip pat sveikina ES humanitarnės pagalbos priemonę, kuri turėtų būti įgyvendinama greičiau. Taip pat perkelimo e, sprendimas arba sprendimas dėl perkelimo pagerint situaciją Graikijoje. Ir dėl to sveikinu tą faktą, kad mes e, tos bazinius perskirstimus e, sugebėjome gyvendinti per pastaruosius keletą mėnesių. Taip pat turėtume užtikrinti ir Šengeno ateitį. Ir komisija, jeigu reikės, taikys koordinuotą europietišką požiūrį, kalbant apie vidinių sienų kontrolę. Ir tokia kontrolė bus e, vykdoma ten, kur jos reikės, bus ribota laike ir E, bus siekiama, kad jis truktų kiek galima trumpiau. Na, noriu aiškiai pasakyti, kad čia tikslas ne pritaikyti sankcijas valstybėms narėms, bet sutarti dėl bendro požiūrio, dirbti kartu, pabrėžiant e, tas problemas ir jas išsprendžiant. E, šios krizės akivaizdoje viskas yra tarpusavėje susiję ir turime dirbti kartu visų pirma, turime pažiūrėti ir padėti, kad migrantų skaičiai mažėtų. Dėl to turime dirbti su Turkija, kad ji įgyvendintų bendrų veiksmų planą, taip pat e, užkirsti kelią e, neteisėtėms žmonių e, pervežėjams ir tą daryti reikia per teisinius kanalus. Europos komisija yra pasiruošusi remti E, tą jau vykstantį darbą, kurį skatina ir kurį e, pareiškė vyriausybių ir valstybių vadovai vakar. Čia yra kalbama apie tokį darbą, kuris laikosi tarptautinės ir ES teisės nuostatų. Taip pat reikėtų prisiminti ir Dublino sistemą, rekomendacijas, kurios buvo pateiktos vasario 10. Taip pat reikėtų dar kartą e, prisiminti Dublino dokumentą, kuriame yra numatyta tinkama prieglopščio sistema. Taip pat aš kalbėjau apie poreikį priglopti tuos ir užtikrinti joms, jiems saugų kelią, kuriems reikia pagalbos. Čia kalbu apie pažeidžiamas grupės, kas kaip moteris ir vaikai. Ir šiandien ryte jau buvo kalbama apie moteris pabėgėlės. Norėčiau padėkoti šiam parlamentui, kad iškėlėte šį svarbų klausimą ypač per tarptautinę moters dieną. Yra svarbu, kad mes dirbtume visais frontais ir laikytumėmės Graikijos plano ir būtent tuo yra įsipareigoja valstybės narės e, siekdamos sėkmės. Dabar, jeigu norime pasiekti rezultatų, turime planą, turime parodyti, kad išlėto, bet aiškiai tas planas e, atneštų mums apčiopamų rezultatų. Dėkoju. Dėkoju e, vicepirmininkė už e, įžanginę kalbą. Dabar iš politinių frakcijų e, galės pasakyti po vieną narį Monika Holmer iš ABP. Gerbiama, gerbiamas komisarė, kolegos ir kolegės, pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad esate čia. Taip, mes darome nedėlius žingsnius, tačiau jie yra tikrai per maži, nes e, nepavyksta įspręsti didelės problemos. Dėl registravimo datų. E, dabar e, kol kas jo yra nustatytos Graikijoje ir kalbant apie užsiregistravusių skaičių, iš tikrųjų, jis iš tikrųjų didėja, tačiau nėra aiškus konkretus faktiniai skaičiai, nes mes nežinome, e, kiek e, žmonių yra konkrečiai e, kirtę mūsų sienas. Ir dabar per ES ir Turkijos vadovų sustikimą buvo su, padarytas vienas žingsnis į priekį. Tikimės, kad šitą mėnesį bus žengta dar keli žingsniai ir e, tikimės, kad e, komisija e, sukurs konkrečią e, politikos kryptį šioje srityje. Čia norėčiau paminėti ir prekybą žmonėmis. E, matome ir Europolą, ir Frontexą, ir jie turi savo e, personalą e, tačiau kol kas, e, pavyzdžiui, Frontexas neturi pakankamai e, žmonių ir EASO atitinkamai neturi reikiamų ekspertų. E, aš manau, kad tai yra blogai, nes paprastai ES turėtų dirbti kartu, o ne prieš šias agentūras. Aš norėčiau ypatingai atkreipti dėmesį šitą ir norėčiau paprašyti problemos. 2014 metais apie 4000 vaikų buvo seksualiai išnaudojami, o 2015 15 metais jų yra apie 8 tūkstančius ir 16 metų. Tik tai sausio e, mėnesį daugiau e, vaikų negu per visus metus iki 2015 metų. Taigi iš tiesų e, pabėgėlių vaikai patenka į pažeidėjų rankas ir mes manau, manau kad ES institucijos turėtų rasti geresnių sprendimų, kad apsaugotų būtent tos vaikus. Ačiū képviselő asszony közben jelezném a magyar tolmács fülkének hogy tökéletes. Aš manau, kad yra problemų su vertimu, techninių problemų e, vengrų kalbėje, o dabar norėčiau steikti žodį ponui e, Sipel. Thank you. Worüber reden wir? Apie ką mes kalbame? Komisija nori iš naujo Dublino um, sutarties pataik, pritaikyti ją Graikijai, tačiau ta sistema niekada neveikia. Ir, uh, visada pa, buvo paliekamas viskas toms e, šalims spręsti, kurios turi um, sieną su um, migrantų valstybėmis. Ir dabar uh, situacija Graikijoje uh, tuoj pavirs humanitarinė kas, katastrofa. Apie Dubliną, nieka, apie Dublino atgyvinimą negali būti nei kalbos. Valstybės narės turi galiausiai prisimti atsakomybę. Nepaisant to, dabar mes neva turime permesti tą problemą Turkijai ir neva ją įspręs. Tačiau ar Turkija yra tikrai patikimas partneris, saugesnė valstybė. Taikos procesas su kur, kurdais bai, buvo baigtas, tačiau žurnalistai negalėjo galėjo dirbti laisvai. Ir e, Kinijoje yra taip pat daugiausia e, suimtų žurnalistų. E, kalbant apie Turkiją, tai jie turi apie 3 milijonus pabėgėlių. Mes kaip kontinentas turime 500 milijonų gyventojų ir ar mus tikrai labai smarkiai apsungins toks skaičius, tai yra apgailėtina, Europa praranda savo vertybę ir mes esame gerovės, laisvės ir demokratijos vietovė, taip pat ta vieta, kur yra gerbiamas žmogus teisės ir tai taikoma ir pabėgėliams, tai yra tikras signalas mūsų piliečiams. Komisija ir taryba galiausiai turėtų priim, per, perimti politinę lyderystę ir viduje pasidalinti atsakomybę ES. Taip, reikia kovoti su priekeiviai žmonėmis ir imigracijos priežastimis. Be abejo, reikia sukelti geresnės sąlygas pabėgėliams trečiose valstybėse. Tačiau tik tais prisimdami savo konkrečią atsakomybę mes galėsime turėti stipresnę dėrybinę poziciją ir būsime patikimas ir gerbiamas partneris. Ačiū. Pone Zipel, Ponas Jakovičius nori pateikti Jums klausimą pagal Vilniaus kortelės procedūrą. Ar sutiksite atsakyti? Pone Sipel. Taip. Pone Jakovčič. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju, ponė Sipel, už tai, kad e, sutikote atsakyti. Jūs minėjote Vakarų Balkanų kelią ir sakėte, kad e, jo negalima uždaryti. Aš pritariu tam, Vakarų Balkanų kelias turi likti atviras. Tačiau ar sutinkate su tuo, kad mes turime žinoti, kas eina tuo keliu? Be abejo, Graikija negali atstatyti Dublino režimo, nes E, jis žlugo jau prieš daugelį laiko. Tačiau mes turime žinoti, kas įeina, įvažiuoja į ES. Aš e, manau, kad e, visi atvykstantis pabėgėliai turi būti užregistruoti ten, kur jie įvažiuoja. Tačiau ne tik Graikijai vienai palikti tą naštą. Mes turime skirti ir iš visų valstybių narių asmenį personalą jeigu, ir manome, kad tai yra bendras žingsnis į priekį priekį. Kitas kalbėtojas, ponas Kirkop. Uh, Pirmininkė, vicepirmininkė, šiandien, aišku, mes turime kalbėti apie taisyklių gyvendinimą ir tai nėra kažkokia patraukli tema. Uh, ir jeigu mes nesilaikysime tų taisyklių, kodėl, uh, kokia mūsų prasmė, įgyvendinimas ir taisyklės aišku, visą laiką e, yra labai svarbu. Nors, aišku, tai yra tik, kartais tik skambus žodžiai, bet jie yra labai svarbus. Kalbėjome ir girdėjome jau antrą kartą, e, kai mūsų taisyklės Turkijos buvo tiesiog suplėšytos ir išmestos iš šiukšlių dėžę. Taigi dabar turime galimybę įgyvendinti tokias taisyklės, kurios galbūt geriau veikia, negu rašyti politikos kryptis, kurios remiasi e, mūsų neviltimi. E, taip pat reikėtų sustiprinti tas priemonės, kurios egzistuoja. Jos padės mums sustiprinti išorės sienas, stiprinti solidarumą ir bendradarbiauti kartu su tokiamis agentūromis kaip Frontex. Ir pono Timermano uh, E, žodžiai taip pat e, mums suteikia daugiau tikrumo. Bet e, aišku, kai kurie kalba tai, kad mes turime leisti didžiulės sumas pinigų be jokių garantijų, nesilaikyti Kopenhagos kriterijų ir taip pat laužyti pačių sukurtas taisyklės. Tai, tas perkelimo mechanizmas iš tiesų ne, neveikia ir tą reikia suvokti, nėra tinkamo teisinio pagrindo ir nėra tinkamų sistemų, rodiklių ir man atrodo, kad kai to nėra, mes tikrai negalėsime pasiekti sėkmės. Pone pirmininkė, e, e, Džordžas Bernardas Šo buvo teising, teisus, kai pasakė, kad mes e, galime visko išmokti iš istorijos, bet taip pat ir nieko neišmokti. Dėkoju, turite mėlyną elę iš pono Resorič. Taip, taigi, ponė Resorič, žodis jums. Ačiū ir dėkoju, kad mm, sutikote atsakyti klausimą. Ar nepritarėte man, kad situacija migracijos e, e, srityje yra dar vienas įrodymas, kad ES prarado sąlytį su jų savo piliečiais? Ar taip pat pritartumėte man, kad tai, kad mes bandome E, iš nevilties valdyti šią krizę. E, taip pat e, teigiame, kad ją turi valdyti Turkija, dar kartą parodo šios organizacijos silpnasias pusės. Pane Kirke, dėkoju, dėkoju už tokį įdomų klausimą. Turėčiau, aišku, pagalvoti prieš atsakydamas į jį, bet norėčiau dabar pasakyti, kad jeigu paklausytumėte tai, ką pasakiau, aš kalbėjau apie teigiamus dalykus, kai Jungtinė karalystė dalyvauja e, ir suteikia daugiau Europos Sąjungai prasmės, jeigu mes e, išstotume iš Europos Sąjungos, aš žinau, kad jūs to norėtumėte, tai tikrai negalėtume e, taip toliau dirbti. Nes dabar migracijos ministrai aš pats stengiuosi išspręsti krizę, kuri tikrai turi būti išspręsta. Kitas Kita kalbėtoja Cecilija Vikstrom, dvi minutės. Thank you, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Per pastarosius keletą mėnesių e, šiame žemynė e, pabėgėlių skaičius buvo tikrai e, neturintis precedento. Tie, tie žmonės bėgo nuo karo ir konfliktų. Atsakas buvo tikrai apgailėtinas. Mes turime kalbėti apie sisteminę reformą, e, siekdami valdyti ir gražinimą tų, kurie yra ekonominiai migrantai. Mes matėme, kaip buvo įdėkta vidaus sienų kontrolė, nors nebuvo jokių uh, pagrindimų tam. Ir e, Šengeno uh, visos sistemos žlugimas mums visiems kainuotų 1,4 trilijonus eurų. Uh, taigi, Taip pat buvo kalbama apie prieimimo standartus, e, be, tikėdamas, ir mes tikėjomės, kad tie standartai padės e, pataisyti situaciją ir sugražins migrantus. Bet mes negalvojame apie vienintelį sprendimą, kuris gali pagerinti žmonių situaciją ir e, iš tiesų užtikrinti solidarumą. Tai yra bendri veiksmai, geras atsakomybių pasiskirstinimas, ir situacijos valdymas. Pone pirmininką, mes turime kartu valdyti sienas, e, pasidalinti atsakomybę, taip pat priimti juos kartu, taip pat e, atsiųsti tuos, e, per, išsiųsti tuos namo, kurie netitinka tarptautinių kriterijų tiek vicepirmininkas Timermanane, tiek komisijos nary ir toliau dirbkite taip ir siūlykite tikrą europietišką sprendimą, e, ne tik Dublino reformas. Tiek šis parlamentas, tiek Europos komisija turi kartu vadovauti šiam procesui, kartu su Europos lyderiais, kurie yra drąsos, kurie dar egzistuoja, kadangi Europa yra vis dar to verta. Ačiū. Dėkoju, ponė. E, Pone Ernst, minutė 30 sekundžių. Dėkoju. Tai, kas vyksta su e, pabėgėliais, yra ganėtinai ciniška, nes ES valstybės narės pačios nenori priimti pabėgėlių. Ir e, galbūt tai reiktų daryti kitaip Ar, pavyzdžiui, reikia siūsti nelegalius migrantus iš Graikijos atgal į Turkiją, o legalus turėtų būti atgal į Europą negražinami labai aiškiai yra pasakyti, kad tai, kas vyksta Turkijoje, pažeidžia žmogaus teisę, nes iki šiol Turkija ne visiškai pasirašė, tik su regionė išlyga pasirašė pabėgėlių susitarimą. Taigi ES migracijos darbo tvarkė žlugo, ji tapo depresijos darbo tvarkė. Ir reikia užtikrinti sirų apsaugą ir netgi turime kalbėti apie saugias zonas Surijoje Sirijoje, Sirijoje, tačiau tai yra tik farsas. Ir da, e, Turkija pati e, ta, e, trypia žmogaus teisės ir pati išaudo savo liaudį. Todėl ką, ką jau kalbėti apie atskiras e, pabėgėlio prieglopščio teisės. E, mes kaip kairieji niekada nepritarsime tam ir mes e, raginame visus protestuoti prieš tai, nes mes turime būti visi kartu vieningi kaip pilietinė visuomenė. Dank u voorzitter. Um, Pone e, Sarkė Ernst, ponas Timmermans ir ponas Avramopulos. Tai yra jūsų galimybė paaiškinti, ką jūs galvojate apie tarybos sprendimą priimtą praėjusią naktį, e, praėjusią vakarą. Iš esmės turbūt e, norime išgirsti štai ką, kad jūs norite kartu lojaliai dirbti, tačiau jūs pasakot, pas, jūs norite dirbti tarptautinės teisės kontekste ir atrodo, kad jūs nenusprendėte suteikti namų pabėgėliams. Jūs nori apriboti pabėgėlių srautą į Europą. Taigi iš principo mums reikia priminti, kad pabėgėliai bėga iš, tos, e, iš konkrečios vietos, o ne į konkrečią vietą. Taigi negalima pasakyti, kad aš tau e, atiduosiu panaudotą pabėgėlį, o man duok naują. Mes nekalbame apie per, perdirbimo programą, mes kalbame apie saugų prieglopstį. Ir jeigu reikia kažkam užtikrinti prieigą, tai reikia pagalvoti, kaip tai suorganizuoti. Jeigu kalbame apie sienų kontrolę, tai mes turime e, pagalvoti, kaip ją užtikrinsime kyla kontrolės programa, nes tie žmonės, kurie negali pereiti per sieną teisėtai, jie padarys tai neteisėtai. Ir tikrai gėda, kad jūs ne, netesėte to darbo, kuris galėjo būti labai gera pradžia. Ačiū. Grazie, prezidente. Dėkoju, pane pirmininkė. Turime priversti kalbėti apie mažus žingsnius į priekį, apie tai, kaip toliau gyvendinama migracijos darbo tvarkė. Žinome, jog Europos e, teritorijoje Apie 10 tūkstančių migrantų dingo be jokių pėdsakų. Taip pat kalbame apie nusikalstamų, e, apie kovą su nusikalstamomis grupuotėmis, apie jų neutralizavimą. Kompetentingos struktūros turi atsiskaityti institucijoms e, apie jų veiklos rezultatus. Taip pat kalbame šiame kontekste apie Turkiją. Turkija neturi šantažuoti uh, mūsų ir neturime sieti migracijos rautų su busimaja Turkijos narystė Europos Sąjungoje. Turime kalbėti ir toliau apie žmogaus teisų pažeidimus Turkijoje, nes e, mes matome, kad Europa neprisima atsakomybės, neturi politinės valios realiai spręsti ir solidariai spręsti migracijos rautų problemas, tol kol nebus e, tikros valios bendradarbiauti valstybėse narėse, tol niekas nesikeis. Ar jūs sutinkate atsakyti į ponios e, Votmans e, Melnos kortelės klausimą? Um, Dėkuoju. Aš e, manau, kad jūs minėjote 10 tūkstančių vaikų, kurie dingo. Mes pateikėme klausimą apie tai, norėjome, kad tas klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūsų frakcija siūlo daryti, kad tie 10 tūkstančių vaikų būtų surasti. Aš siūliu kreiptis į Missing Children, į Europolą. Aš manau, kad mes turime kažką daryti, negalime sutikti su tuo, kad tūkstančiai vaikų staiga dinksta ir niekas nežino kur. Taip, aš visiškai Zuninku, su jumis aš manau, kad mūsų frakcija nori, kad būtų išsiaiškinta, kur yra tie dingę e, vaikai. Aš pati su kolegomis pateikiau klausimų Europos komisijai ir taip pat mes norime, kad e, būtų pateikta papildoma apsaugos programa pažeidžiamoms migrantų grupėms. Mes negalime ramiai žiūrėti į tokią padėtį, kuomet dinksta tūkstančiai ir tūkstančiai vaikų, tad mes remiame jūsų minėtas priemonės. Dėku, dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Majer. Jūs matote, jog e, ta krizė kyla iš Europos, dėl to, kad Europos Sąjungoje trūksta valios ir ryšto. Uh, Vakar Europos e, valstybių vadovai kartu su pirmininkaujančia valstybė e, susitarė su diktatorium Erdoganu. Turkija nori, kad būtų leista jos piliečiams be vizų važiuoti į Europos Sąjungą ir, ir sieja šitos dalykus e, su mūsų pagalba sprendžiant migracijos problemas. Tai labai pavojingas žaidimas. Mes turime ieškoti migrantų srauto problemų sprendimo. Tai yra tikras tsunamis, kokio iki šiol nebuvo. Mes e, būtume labiau pasiruošę uždaryti Olandijos sienas ir nenusileisti Turkijai. Dėkoju. Ponas Papadakis. Pusantros minutės. Dėkoju. Bendras pareiškimas po vadovų tarybos yra iš tikrųjų viršūnė kartu su sienų uždarimu, su Balkanų koridoriaus uždarimu juk tai ne Višegrado valstybių ir Austrijos politika, tai ES politika, nes ES paprasčiausiai užsuka čiaupą, jeigu taip galima pasakyti, su e, Graikijos sutikimu. Čia nesilaikoma Ženevos e, konvencijos e, nuostatų. Pabėgėliai bėga nuo imperialistinio karo ir jie yra ne, nepripažįstami. Dabar pakeitos Dublino reglamentą keisis e, ir prieglopščio taisyklės. Ir visą tai prižiūrės NATO kaip žandaras Egėjo jūroje. Visi tie iššūkiai, su kuriais dabar susidurėme ir tai, kaip jie sprendžiami, kvestionuoja Turkijos, atsiprašau, Graikijos suverenitetą. solidarumas, tai reiškia, jog turi būti kuriami prieimimo centrai ir jog turi būti kartu kovojama prieš kapitalistinę sistemą ir imperialistinį karą. Pone Metsula.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 nes ir tiems, kurie klauso be vertimo sunku. Dėkoju dar kartą. Aš norėčiau paprašyti, kad e, visi kolegos šiek tiek e, bent jau e, sulėtintų tempą, kad vertėjai galėtų išversti dabar. Rodis Roberto Metsolai. Norėčiau padėkoti komisijai už aišku ir ryštingą įsipareigojimą siekiant suvaldyti šią e, krizę, taip pat išpanagrinėti tas priemonės, kurias turime čia. Europos lygių tam, kad tą galėtume padaryti kiek galima geriau. Pakalbėsiu apie Šengeno zoną. Šengeno e, zona tapo e, modernios Europos pamatu ir turime ir toliau dirbti, kad toks tu. To. Bet čia Europoje mes neturime vidaus sienų dėl to, kad mūsų piliečiams buvo pažadėta, kad išorės sienos bus daug saugesnės ir kad bus e, geriau dalinamasi informacija. Ir be to tikrai negalime gyventi. Šengenas tikrai labai svarbus yra Europos e, saugumui ir jis yra labai reikalingas politiniu ir ekonominiu požiūriu. Da, dar kartą e, užtikrinant sienų kontrolę kainuos papildomai nuo 5 iki 18 milijardų eurų per metus. Dėl to e, reikėtų pagalvoti apie stipresnę išorės sienų kontrolę. Ir čia tiek e, pajūrio e, pasienio e, darbuotojai turi vaidinti labai svarbu vaidmenį, taip pat labai svarbu, kad bendras veiksmų planas tarp ES ir Turkijos būtų vykdomas E, kadangi dėl jo buvo sutarta vakar. Kiekviena valstybė narė turi laikytis savo įsipareigojimų prie išorės sienų. Mes visi vertinome tuos sunkumus, kurios patiria Graikija ir labai svarbu, kad solidarumas ir bendras pasitikėjimas tarp valstybių narių e, išliktų. Ir aš pabaigdama pasakysiu, kad mūsų piliečiai reikalauja veiksmų iš Europos Nekalbame dabar apie nepaprastasias priemonės, nepaprastoms situacijoms valdyti. Reikia tvirto ir ilgalaikio požiūrio. Dėkoju. Dėkoju. Mėlynoji kortelė, klausimas. Ar atsakysite į klausimą? Ponas Sanė. Taip, ponas Sanė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 jeigu tos valstybės narės, kurios nenori vykdyti šio sprendimo, tiesiog nedalyvaus šiame sustarime. Tikrai nekalbėkite taip greitai, kadangi tempas yra neįmanomas. Taip, aš dabar dirbu ties tuo pranešimu, pristatysiu, kurį pristatysiu kitą mėnesį plenarinėje sesijoje. Tai bus vizija, kaip ši institucija po daug metų diskusijų kitose institucijose galiausiai e, galbūt galėtume kalbėti apie tai, kad migracija ir jos iššūkiai e, taps bendri e, visoms 28 valstybėms šalims. Ir sprendimas, aišku, turi būti toks, kad proporcinga našta tektų kiekvienai šaliai nariai. Dėkoju, ponas Moras pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kaip ponas Timermans pasakė, man atrodo, pasakė, kad turime planą. Na, bet mes turėjome daug planų e, ir komisija turėjo daug planų, e, kai 700 e, milijono eurų buvo skirta Graikijai, visi tikėjosi, kad kažkas tikrai vertingo ir apčiuopiamo bus padaryta, bet aišku, to nepakanka. Daug valstybių norių, kurios yra susijusios su šia krize, tikrai stengiasi dirbti. Ir visi žino, kad komisija turi tų planų keliems metams, bet e, problema yra tai, kad tie planai nėra įgyvendinami dėl to, kad požiūris nėra nuoseklus. Dėl to mes turėtume kalbėti apie tokius e, planus, e, kurie uh, galbūt peržiūri mūsų agentūrų darbą, kad jos irgi pradėtų dirbti, kurios nedirba, yra sienos kontrolės agentūra, taip pat kitos agentūros. Taigi mes turime dirbti čia ir taip pat egzistuoja ir planas dėl Turkijos. Ir per ketvirtį. Norėčiau tiesiog įspėti jūs, kad e, nepažįstume tarptautinės teisės, kai vykdysime Turkijos planą, laikytumėme tarptautinių įsipareigojimų Čia nebegalime nedirbti e, ties tais klausimais, kuriais dirba e, Europos komisija. Mes negalime leisti, kad žmonės e, mirtų, žūtų, kad nepilnamečiai taptų pabėgėliais. Ar primsite mėlyną kortelį iš pono Morak? Taip. Aš norėčiau paklausti tokio klausimo. Jūs kritikuojate Europos, e, tiksliau, Europos vadovų tarybą, bet prieš porą mėnesių buvo pasiūlytas vienintelis logiškas e, mechanizmas, kuris galėjo sustabdyti šią tragediją, šią dramą. Mes kalbėjome apie tai, e, kaip kovoti su nelegalia žmonių kontrabanda. Ir ši kova yra tikrai labai svarbi E, nes jeigu jos nevaldysime, problema taps visiškai neišsprendžiama. Dėkuoju už klausimą. Taip, e, iš tikrųjų nereikėtų kaltinti tarybos dėl bendrų e, klaidų. Kai kurios valstybės narės stengiasi prisimti kitų šalių atsakomybę ir tai nėra primtina Europos Sąjungoje, kai kalbam apie bendrą atsaką. Vienos šalis gali viską, kitos šalis tiesiog sėdi ir stebi ir nieko neveikia. Europos komisija turi planus, per porą metų jie tikrai subrendo tie planai ir dabar mes kalbam apie e, tikslę veiklą, kuri turi būti įgyvendinama. Dėkoju. E, ponui Steven žodis. Vieną minutę. Dėkoju. Pone pirmininkė, kolegos, e, Europos lyderiai, vyriausybės tikrai neskiria pakankamai dėmesio per pastaruosius e, metus dėl sienų politikos. E, mes patys nebegalime kontroliuoti savo sienų Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga per ilgai E, laikėsi tokio požiūrio, kai nieko nedarome, reikia kažkokio bendro struktūrinio sprendimo ir nereikėtų kartoti praeities klaidų. Reikėtų užtikrinti, kad ES galėtų dirbti taip, kaip ji turėtų dirbti, ji neturėtų būti priklausoma nuo Turkijos. Turėtume kalbėti apie prieimimo priemonės Europos Sąjungoje ir tvirtas politikos kryptis bei geras e, kvotas, kurios būtų griežtai taikomos. Dėkoju, ponė Plena. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau uh, girdėti tą tokią nuoširdžią diskusiją, kalbant apie komunikatą, tenai yra kalbama apie perkelimo uh, procedūros, tos procedūros buvo neveiksmingos, galite paklausti Graikijos. Graikija buvo paprašytas steigti tuos vadinamosius centrus, hotspots, 536 iš 66 tūkstančių tik buvo perkelti, tai yra beveik nieko. Esu įsitikinus dėl kelių dalykų. Turime e, neperkelti ES problemų e, kitiems Reikia bendro ES požiūrio konkrečių priemonių, e, taip pat reikia dalintis atsakomybę ir pradėti tą daryti dabar. Komisijos pasiūlymas atstatyti Šengeno e, funkcionavimą buvo patvirtintas valstybių narių vadovų ir e, vyriausybių, bet man atrodo, tai yra tik tai įsipareigojimas, kuris liks tik popieriuje. Šengeną galima išsaugoti, jeigu bus valdomos vidaus ir išorės sienos. Tai e, tikiuosi mėlynosios kortelės pasiūlymo, e, kuris galbūt išprovokuos tikr, tikrą e, diskusiją dėl ekonominės migracijos. Dėkoju. E, kalbate šiek tiek ilgiau, nei nu, yra numatyta, ponė Bjork. Dėkoju, pirmininkė. Šengenas turi likti. Tačiau reikia, kad Europa nesipriešintų pabėgėlių atvykimui. Užuot kūrusi prieimimo centrus, užuot e, rengusis tam, Europos e, Sąjunga bando trukdyti migrantams pasiekti Europą. Tas e, skubotas pasiūlymas, į kurį dabar įtrauktas Frontexas, mums atrodo nepriimtinas. Dabar atrodo, jog mes sprendimą perdodam autoritariniai Turkijai ir bandome užtikrinti, kad NATO prižiūrėtų padėtį. Tai nėra ateities sprendimas. Ateities sprendimas yra bendras krizės valdymas veikiant kartu. Europai prisimant atsakomybę. Jeigu Europa to nedarys, tuomet Europa nebebus žmogaus teisės ginanti sąjunga ir prieglopščio teisę ginanti sąjunga. Pone Kellers, vieną minutę. Dėkoju. Savo vasario 10-osios komunikate komisija pasakė, e, pareiškė, kaip jūs interpretuojate saugę trečią valstybę. Ir man skaitant, aš matau, kad iš esmės čia yra įdėti visi saugikliai Europo, numatyti ES teisėje. Ir tai, taip gali, juos galima interpretuoti taip, kad iš esmės tai yra bet kas. Taip nėra labai protinga. Ką mums reikalingi tie saugikliai tam, kad būtų viskas labai aišku. O dabar mes tuos visus teisės aktus kūrėme tam, kad e, mes jų laikytumėmės, o ne tam, kad paskui pasakytume, kad jie neaktualūs. Tad noriu paklausti, ar iš tiesų jūs manote, kad Turkija yra šalis, kuri gali e, apsaugoti žmonės, tai yra šalis, kuri gražina pabėgėlius atgal į Siriją. O buvo pasakyta, kad netgi e, pasieniečiai Turkijoje šaudė į Siri, sirų pabėgėlius. Ar manote, kad tokia šalis gali būti kvalifikuojama kaip saugi trečioji šalis, kaip yra numatyta pagal ES procedūrų direktyvą? Ačiū. Ačiū. Pone Winberg. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Mm, ponas Timemans sako, kad yra labai daug žmonių prie išorės sienų. E, be abejo, aš e, maniau, kad Frontexas gavęs e, papildomą žmonių kiekį dabar galės apsaugoti mūsų sienas. Dabar noriu paklausti, kam mums reikia tų naujų e, pakrantės e, sargų. Mes turėtume paskirstinti pabėgėlius tarp valstybių narių ir praėjusiais metais mums pavyko. Mes 400 netgi pasidalijome, o dabar mums reikia liko tik 66 tūkstančius pasidalinti. Taigi kas dabar vyksta? E, galbūt mes turėtume padalinti padalinti e, dar, dar daugiau. E, Švedija e, ir kitos valstybės narės taip pat turi pasidalinti daug pabėgėlių ir, ir kitos valstybės narės taip pat. Dėkoju. Vieną minutę ponas Brua. Pane pirmininkė, mėly kolegos, 700 milijonų eurų, tai yra ta suma, kurią nori išvaistyti komisija, kurią nori įmesti į Danaidės statinę, spręsdama migrantų klausimus. Aš norėčiau paminėti kalė gyventojus, kurie patiria tokios e, nesąmoningos politikos pasiekmes tiesiogiai. Taip pat e, paminėti tas šeimas, kurios nebegali saugiai gyventi arba e, verslininkus, kurie turi uždaryti savo įmonės arba, arba Kölno moteris, kurios e, buvo prievartaujamos, prieš kurias buvo smurtaujama. Tad užuot finansavus ir padėjus migrantams, kurie mūsų užplūsta, tie pinigai, mūsų pinigai turi būti naudojami tam, kad e, būtų visos tos e, savaime susikūrusios uh, stovyklos, e, lušnynai, kad jie būtų nuver... sunaikinti, nuversti. Dėkoju, dabar ponas Golniš. Mažiausiai, ką galime pasakyti, tai, kad Europos migracijos darbo tvarkė pateikta prieš 20 mėnesių yra visiškas fiasko. Tačiau kitaip ir negali būti kadangi tos darbo tvarkės esmė remiasi trečiųjų valstybių geros valios buvimu, turiu galvoje Turkiją. Su Turkija ES turi labai dviprasmiškus, netgi šizofreniškus santykius. Ir Turkijos vyriausybė tuo naudojasi. Turkija suprato Europos silpnybę, kur slypi ta silpnybė. Ir suprato tas ES vidinės dogmas ir siekimą, nepaisant neigiamos europiečių e, nuomonės apie tai, priimti tuos migrantus. Jūs dabar įteikėte ponui Erdoganui brandolinį ginklą, nes jam patikite ES išorinių sienų kontrolę. Ir tuo būdu jisai spręs, ar atsukti ar užsukti migracijos čiaupą. Tad ta sistema vienas už vieną, kurią siūlo ponia Merkel, kad e, vienas e, teisėtas migrantas galės atvykti pas mūsų laikas vieną nelegalų migrantą Turkijoje, yra absoliučiai neprimtina, e, neprimtinas pasiūlymas. Valstybės narės nepageidauja dalyvauti jūsų kvotų perkelimo sistemoje. Ir žinome, kad tarp nelegalių migrantų yra labai daug įvairių nelegalių prekeivių nusikaltelių. Mes negalime keisti sistemos remdamėsi tokiamis mintimis, dėl kurių ta sistema pati atsirado. Ponas Viešlovski nori užduoti Jums klausimą pagal mėlyną kortelę. Ar sutiksite? Pone Golniš. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama kolega, kolega, ar nemanote, kad sustarimas su Turkija yra nepriimtinas? Jis yra nepriimtinai palankus e, Turkijai. Briuselio biurokratus e, šantažavo Turkiją ir jie dabar moka šiai šaliai išpirką. ES pripažįsta, kad negali už, e, apsaugoti savo išorės sienų. Ir visiškai yra nepriimtina tai, kas vyksta dėl to, kad Turkija nėra Europos šalis ir ji čia nepriklauso. Taip, mielas kolega, aš visiškai pritariu. Manau, kad e, toks sandoris yra visiškai nepriimtinas, jisai tik sustiprins migrantų slauką, srautą, nes e, ir iš pačios Turkijos dabar pas mus vyks daug daugiau e, migrantų, kadangi jiems nereikės vizos ir bus daugiau ekonominio pabudžio migrantų Europos Sąjungoje. Ponas Džambovski, jūs e, atsiprašau, atsiprašau jūsų, kad jūs, aš neteisingai išreiškiau, ištariau jūsų pavardę, tačiau e, jūs galiausiai mane vis tiek supratote. Ponas Brok. Gerbiama pirmininkė, e, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jūs pateikėte pasiūlymus per pastarąsias savaitės ir, ir mėnesius, tai yra iš, ypatinga situacija ir e, mes turime pasiruošti tiems šimtiems tūkstančių įvažiuojančių žmonių. Ir e, tai žinome, kad Europoje e, nėra sienų, mes turime išsaugoti šiandieną. Mums reikia labai iškaus plano, nes tai yra mūsų socialinės sistemos uh, gerovės raktas mūsų vidaus rinka turi būti nepažeista, todėl labai svarbu atstatyti vidinę e, tvarką ir e, turime e, užtikrinti harmoniją tarp abiejų mūsų tikslų ir aš prisimenu, kad dabar kai kas reikalauja įvesti, sugražinti Europos E, sienų kontrolę. E, tačiau mes turime prisiminti, kad 15 e, metų mes turime Šengeną ir Maltą, Italiją ir Graikiją. Iš, iš to gauna naudos dabar mes turime Europos pinigus ir integruojame Europos pasieniečius, tai darome europietiškai. Uh, Ir taip pat mes turime migrantų teisinę struktūrą, tas turime bendradarbiauti su Turkija. Tuo pačiu metu mes e, teikiame pagalbą e, pabėgėliams tose šalyse tam, kad jie galėtų oriai gyventi savo e, šali, buvimo šalyse. Tad geriausiai mes turime susitarti. Ir manau, kad pirmadienį vadovų, vadovų taryba padarė tikimą žingsnį. Dabartinė krizė iškilo dėl. Ir matome, kad Dublino sustarimas nefunkcionavo, todėl e, labai svarbu imtis visą apimančių priemonių ir e, diskutuoti ir įtikinti e, komisiją palaikyti šitą parlamentą. Mes turėtume visą tai aptarti kiek įmanoma greičiau, tačiau tai užtruks laiko ir problema yra ta, kad turime imtis veiksmų dabar. Aš e, prieš savaitę buvau Rumunijoje ir man ne, tie vaizdai nedingsta iš atminties. Žmonės yra e, ne, ne, didžiuliame nerime, moteris ir vaikai kenčia. Ir per šias savaitės šitą situaciją dar pablogėjo ir e, buvo e, pastatytos e, įvairios sienos. Rumunijoje dabar yra apie 50 tūkstančių žmonių, jie gyvena chaotiškai ir ta situacija visada gali sprogti komisija, mes rašėme jums laiškus, tačiau kol kas yra padaryta per mažai. Ir jeigu nebūtų vietinių gyventojų, tai ta situacija jau seniai būtų um, įsiveržusi e, kaip sprogimas. Ir e, manau, kad labai svarbu imtis veiksmų. Dabar Portugalijos vyriausybė e, padvigubino savo kvotą ir nuo vakar e, jie į Portugaliją veža renkasi daugiau pabėgėlių ir tai yra tinkamas atsakymas į šitą sunkę krizę. Ačiū. Uh, Ar priimsite mėlyną kortelę iš ponios Atkinson? Tai buvo uh, mėlynoji kortelė ponui Brok. Kol jūs neišėjote, galbūt galėsite atsakyti į mano klausimą. Uh, kai pona Merkel sekmadienį kalbėjosi su ponu Erdoganu, ar ji prisimen, prisiminė tuos e, reidus, kurie vyko e, opozicijos laikraščiuose, ar ji taip pat e, galvojo apie tai, kad jų teisės irgi buvo pažeidinėjamos? Taip, ji diskutavo su vice pirmininku ir ponė e, Merkel visą laiką yra priekaištaujama, kad ji per daug laikosi griežto požiūrio Turkijos atžvilgių. Ir taip pat pažeidžia religinė, e, kad ten yra pažeidžiamos religinės teisės, bet man atrodo, e, ponė Merkel čia tikrai laikosi labai griežtos pozicijos. 22 ir 23 straipsnis konvencijos turėtų dabar būti prisimenami, kad Turkija laikytųsi žmogaus teisų ir įgyvendintų e, savo įsipareigojimus. Tai būtent tokia buvo ponios Merkel pozicija. Garbus nariai, mes kalbame apie taisyklės ir reikia laikytis tų taisyklių. Ir kai kažkas iškelia mėlyną kortelę, vėliau o, e, jūs ne, tikrai nesielgėte pagal taisyklės. Niekas nematė, kad jūs pakėlėte mėlynąją kortelę, Taigi nesiskūskite dabar ir tikrai elgėtės e, ne pagal taisyklės. Taigi dabar nesuteiksiu šitos galimybės užduoti klausimą kitą kartą. Pona, e, ponas ne, Haleho, dėkoju ponė pirmininkė, Europos Sąjunga nelabai sėkmingai valdė migracijos katastrofą. E, tas perkelimo mechanizmas, kuris buvo didžiulė nesėkmė, dar, e, tik dar kartą tai įrodo. ES stengiasi įgyvendinti tai, e, ko nebuvo suinteresuotos nei valstybės narės, nei migrantai. Žmonės atvyksta į Italiją, Graikiją, nes iš ten jie gali tiesiog nekliudamai keliauti iš Šiaurės Europos valstybės. Ir tas rūtas šiek tiek sulėtėjo dabar ne dėl to, kokius jas priemonės įgyvendina Europos Sąjungos, bet dėl to, kad kai kurios valstybės narės įdėgė e, sienų kontrolės. Šengeno sistema turi būti sustabdyta, kitaip mes e, iš vis e, sužlugdysime ją. Priglopšio taisyklės turi būti taikomos taip, kad jeigu atvyks iš kitos valstybės narės, e, žmogus negalėtų kreiptis dėl prieglopščio kitoje. Dėkoju. E, Grisbek, e, kita kalbėtoja. Jūs elgiatės panašiai kaip Sizifas. Komisija ėmėsi tam tikrų priemonių, surimtėjus, pagilėjus kriziai Ir dabar mes matome, kad tų priemonių gyvendinimas vis dėlto neteikia didesnės vilties, todėl kad kiekviena valstybė e, viską neutralizuoja, kas, e, kas bandoma daryti. Mes siekiame, kad šiandienas išliktų, kad būtų užtikrinti legaliai būdai migruoti, tačiau kuo labiau e, bėga laikas, kuo greičiau bėga laikas, visos valstybės išskyrus Vokietiją elgesi visą atsainiau, nepaisant to, kad e, tūkstančiai žmonių žūsta kiekvieną dieną, vyksta karai, išardomos šeimos, tačiau mes nieko nedarome ir nesiremėme tomis vertybėmis kurios buvo Europos pagrindas. Tad iš Sizifų geriau virskite prometėjais ir darykite spaudimą valstybėms. Ponas Krisagonos. Dar vieną kartą vadovų taryba parodė, jog ES yra valstybių narių, kurios nenori prisijimti uh, atsakomybės ir nenori veikti kartu su kitomis e, valstybėmis ir būti solidarios. Kai kurios valstybės susiduria su be galo didelio masto problemomis dėl migrantų e, srautų. Ir e, toje situacijoje matome, kad tos egoistinės nacionalinės politikos nepasiteisina, jos turės katastrofiškų pasiekmių visiems. Tačiau aš džiaugiuosi, kad e, ši vadovų taryba e, susitarė su Turkija dėl nelegalių migrantų sulaikymo ir dėl migrantų perkelimo teisingo perkelimo įvairiose valstybėse narėse, dėl pasidalymo migrantų. Taip pat džiaugiuosi dėl pagalbos Graikijai, padedant jai e, susidaroti su, su migrantais ir sprendžiant užblokuotų Graikijoje migrantų klausimą, tačiau e, turime dėl kitų aspektų veikti konkrečiai, kad žodžiai virstų veiksmais. Pane Valero. Dėkuoju. Aš labai sunerimus dėl ES ateities ir dėl Šengeno erdvės. Aš bijau, kad visa tai nežlugtų. Kiekviena valstybė atkuria laikiną, kabutėse, sienų kontrolę. Pavyzdžiui, mano valstybėje irgi taip yra. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad e, sienų kontrolės atkūrimas būtų tikrai, kaip įmanoma, trumpesnis. Valstybės neprisima atsakomybės. Ir tol, kol jos to nedarys, bus sienų kontrolė ir tai yra labai liūdnas dalykas. Mes taip pat girdime apie tos, kurie gražinami ir negali gauti prieglopščio. Iš principo aš nesipriešinu tokiems e, dalykams. Tačiau yra šimtai žmonių, kurie gyvena Europoje jau ne vienerius metus. Tie žmonės taip pat yra siunčiami atgal, tačiau jie neturi kur vykti ir dabar jie yra siunčiami į labai pavojingas valstybės, pavyzdžiui, Afganistaną, į gazos ruožą ar panašiai.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 Visi mes kartais tampame pacientais, kai, kai kurie esame gydytojai ir labai gerai žinome, kad e, siekiant užtikrinti, jog sveikata visada būtų gera, mes turime spręsti e, lygos priežastį, o ne pasiekmes. O čia darome atvirkščiai. Mes tengiamės kovoti su pasiekmėmis, o ne su e, priežastimi. Jeigu mes toliau taip darysime, tai mes toliau. Ne, e, Europos Sąjungai kelsime pavojų. Mes turime apibriežti, kas Europos Sąjunga yra ir kas nėra. Mums reikia uždaryti savo sienas ir pradėti kovoti su e, šio, šios didelės infekcijos e, atvyk, e, plitimu. Mums reikia kovoti ne su lyga, mums tai lygai reikia padėti, nes kitaip mūsų žlugdys. Mes turime palaikyti savo gerą sveikatą. Turkija gali mus išnaudoti. Jie ketina pritraukti keletą milijardų eurų tam, kad įgyvendintų savo politiką, o mes norime apsiginti patys ir uždaryti išorės sieną. Mes turime būti paprastesni. E, dėkoju. Pone Gabriel. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, dėkoju už migracijos darbo tvarkės įgyvendinimo e, pristatymą. Aš E, esu dėkinga pirmininkui Junkeriui ir jo iniciatyvos, tačiau žinome, kad ir ES ir už jos ribų dar reikia daug ką nuveikti. Du aspektai. Visų pirma, E, hotspots. Žinome, kad e, ne visi jie tinkamai veikia. Kokių kliučių yra, kad viskas veiktų normaliai? Jeigu yra politinių kliučių, galbūt reikėtų daugiau laiko, kad e, būtų įmamasi sprendimo nacionalinių lygmenių. Tad, nes atidedant ateičiai tuos dalykus mes nieko nesprendžiame. 15 metais komisija pranešė apie pilotinį centrą Nigerijoje. Tačiau kol kas labai mažai pasistumėta į priekį įtvirtinant e, šios aspektus mūsų migracijos politikoje trečiosiuose valstybėse, būtent Afrikoje. Toliau, kalbant apie mūsų išorės politiką ir migraciją, jeigu mes veiksmingiau dirbsime šalindami išorinės priežastis, tuomet problemos spręsis lengviau. Toliau, readmisija, koks tvarkaraštis, kaip bus e, veikiama Jordanija ir Livanas, kaip dirbamos tomis valstybėmis, kurios yra esminės svarbos sprendžiant e, migracijos problemas. Reikia, kad e, visą tai baigtųsi konkrečiais projektais ir kad mes įsiklausytume jų poreikius. efforts Mes tikrai labai sveikiname komisijos pastangas, tačiau Graikijos ir Turkijos sprendimas, man atrodo, greit parodys e, savo ribotumą. Mums reikia dar kartą e, sustiprinti savo veiksmus, kad užtikrintume Šengeno e, sistemos veikimą pagal Europos vertybės. Taip pat reikia kalbėti apie tikrą ES sieną, ne apie spigliuotą vielą, bet naują sampratą sienų sistemos ir kontrolės. Tai turėtų būti tikrai pažangi infrastruktūra, tinkama informacinė e, ir logistinė sistema. Taigi reikėtų užtikrinti ir migrantų srautų e, valdymą bei padėti e, tiems pabėgėliams e, ir suteikti visą reikiamą pagalbą. Ši sistema turėtų būti finansuojama, kadangi tai yra investicijos e, e, strateginio požiūrio. Ir būtent taip galėsime pasirengti 21 amžiui ir galbūt išspręsti situaciją teigiamą linkme. Dėkoju. Kita kalbėtoja, von Stork. Minutė. Dėkoju. Mes kalbam apie vieną centrinį punktą. E, iki E, dabar, e, dabartinėje darbo tvarkėje yra padalymo mechanizmas ir dabar į Europą atvyksta milijonai žmonių ir Vokietijos plėtros komisa, e, ministras sakė, kad iš artimųjų rytų atvyksta daugybė žmonių, jie yra pakeliui, iš Afrikos ir atvyksta dar daugiau tų milijonų. Iš esmės tai yra problema, jau daugelį mėnesių ES kalba apie tai, kad reikia pasidalinti 160 tūkstančių žmonių, kurie yra Italijoje Italijoje ir Graikijoje. Ir dabar jau buvo pasidalinta e, daugeliu, tačiau dar reikia padalinti 160 tūkstančių, tačiau e, ka, ka, kaip dabar bus su tais nepadalinti 160 tūkstančių. Ir pas mus dar atvažiuoja 10 milijono, gal daugiau žmonių. E, mes negalime patys savaime padėti tiems žmonėms, mes turime jiems padėti vietoje ir labai greitai. Dėkoju, ponė Abijo Guzman. Vieną minutę. Ačiū. ES migrantų politika buvo sukurta remiantis eko, e, ekonominiu patogumu. Ir visada buvo pamirštama žmogaus teisės. Migrantai yra skirstomi legalius ir negalius. Ir uh, nelegaliai, neleg, nelegalus migrantai e, negauna nei sveikatos e, priežiūros paslaugų ir jie e, atsiduria kare Sirijoje, Afganistane ir Irake. Dabar mes matome tam tikrą ribinę liniją tarp migrantų ir pabėgėlio. Migrantas yra ekonominis, pabėgėlis gal galėtų gauti teises, bet migrantai tikrai ne. Jie nenori e, jų Europos Sąjungoje, tačiau dabar matome, kad pabėgėliai taip pat yra m, mm, nuo jų nususukoma arba jie laikomi tokiuose vietose kaip kalė, e, be jokio žmogiško orumo. Tačiau visi šitie žmonės yra mm, labai žiaurių ir mm, nusikalstamų politikų aukos. Dėkoju vicepirmininkė, komisarė. Aš manau, kad mes neturėtume uh, gražinti tų žmonių, atsisakyti jiems padėti, turime sumažinti jų skaičių. Atrodo, kad uh, mes tengiamės išvengti tikros problemos sprendimo ir taip mes ir darome su šituo ES Turkijos sustarimu. Mes atsakome pripažinti tai, kas iš tikrųjų vyksta. Ir mes nevykdome savo šimtmečių senumo e, įsipareigojimų padėti migrantams. Kaip bus dabar su Graikija? Graikija taps atvirų kalėjimų. Ir mes atsakome vykdyti savo įsipareigojimus. Mes kalbame apie Balkanų kelią, tačiau mes, e, turime, mes, mes padedame žmonėms, mes tengiamės padėti žmonėms mes stengiamės užkirsti kelią žmonėms patekti į ES e, kitais būdais. Taigi mūsų istorija tikrai pasmerks. Atsakymas yra ne Graikija, o e, atsakymas būtų pakeisti mūsų kriterijus. Jeigu jums neliks laiko, netgi jeigu jūs kalbėsite labai greitai, bet kokiu atveju jūs nepasakysite savo e, minties. Pone Atkinson. Uh, ES tiesiog susitarė dėl 6 milijardų eurų, tačiau Turkija prašė 20. Taigi, ką toliau darysite su tais mokesčių mokėtojų pinigais, kur yra riba? E, matome, kad sekmadienį ponė Merkel stengiasi e, įtikti Vokietijai. Ir rinkimai parodo, kaip žmonės e, jaučiasi, tačiau Merkel neklauso savo žmonių. Ar jūs e, klausėte Europos žmonių, ar jie pritarė 75 e, e, tūkstančių turkų liberalizacijai. Per ateinančius metus mes mokėsime daug milijardų Turkijai. Ar jie būtų tam pritarę? Taigi, ką jūs ketinate daryti? Apkaudinėti? Manau, kad e, Junktinė karalystė būtent dėl to nori išeiti. Kita kalbėtoja, ponė Dijas Demera, minutė 30. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti tuos skaičius, kurie yra labai svarbus e, mes kalbame apie didžiulę humanitarinę krizę, tai yra ir valdymo ne, arba mūsų nesugebėjimo valdyti krizę. Mums reikia vieningų uh, priemonių prie sienų. Tos priemonės turi būti atviros, kaip ir Filipo Grandė pasakė, mums reikia parodyti solidarumą ir tik tai taip mes galime išspręsti situaciją, turime ginti Šengeno sistemą, turime užtikrinti geresnę kontrolę prie išorės sienų, taip pat paremti išorės priemonės, kurias pateikė Europos komisija, taip pat turėtume pateikti humanitarinės mm, priemonės mechanizmą Graikijai ir taip pat e, skirti finansavimą. Na, Turkija tikrai sudėtingas klausimas, tačiau e, reikėtų galbūt gerinti pabėgėlių e, humanitarinės sąlygas jų teritorijoje. Mums reikia, kad Turkija sustabdyti migrantų srautus kurie neprašo tarptautinės apsaugos. Turime prisimti išorės ir tarptautinius įsipareigojimus, taip pat kalbame apie perskirstimą, taip pat tos hotspots vadinamuosius, juos turime įgyvendinti bei turime uh, uh, įgyvendinti 2261 rezoliuciją, taip pat turime įgyvendinti Ženevos konvenciją. Uh, bei dirbti ties tomis rytimis, kurios yra patikimos ir labai svarbios. Dėkoju. Pone Jotova, minutė. Aš toliau, ir toliau jūs palaikysiu, kad aš manau, kad reikia išspręsti šią krizę, tačiau kai kalbėjome apie Siriją, man atrodo, tos diskusijos daug uh, E, vilties neteikia. ES remiasi e, ginčių sprendimu, konfliktų sprendimu bei e, migrantų krizės valdymu. Dabar tik kalbame apie antrąjį taramstį, antrąjį elementą. Ar turime kažkokią holistinę politikos kryptį migracijos požiūrių? Ne. Be to, komisijos pastarieji pasiūlymai yra labai regioninio pobūdžio, siekiant valdyti migrantus. Na, bet e, vėl gali iškilti krizinė situacija ir tada, aišku, mes remiamės dvigubais standartais. Mes tengiamės išlaikyti Šengeno sistemą, tačiau o kas įvyks prie kitų išorės sienų, jos taps buferinėmis zonomis bei didelėmis pabėgėlių stovyklomis. Ir tada Europa tikrai nebus jau saugi vieta. Dėkoju. Ponas Jortovski. Pirmininkė, ponios ir ponai, e, man atrodo, reikia pakalbėti realiai, nepopulistiškai. Pernai visi kalbėjo apie atvirų durų politiką, tačiau ne, tai nebuvo atsakingas žingsnis. Aš visiškai palaikau tai, kad mums reikia realių situa e, sprendimų, mums reikia kontroliuoti ES sienas, padėti Graikijai bet taip pat reikalauti, kad Graikija vykdytų patikimą ir atsakingą politikos kryptį. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų pabėgėlius, krikščionis, taip pat ir kitų religijų atstovus, kurie iš tiesų kenčia dėl e, karo artimuose rytuose. Negalbėkime apie perskirstimą kaip apie priemonę, tai yra labai rizikingas ir šališkas mechanizmas ir jis netitinka tarptautinės teisės taisyklių. Mes negalime tiesiog perskaityti žmonių, jei žmonės to nenori. Tik tai saugi Europa tą gali padaryti. Dėkoju. Ponas Sakurafa, kitas e, kalbėtojas. Minutės. Europos Sąjunga, Europos Sąjungos vadovų tarybos išvadose yra kalbama apie darybą su Turkija. Mes matome, jog mm, Turkija negerbė pagrindinių žmogaus teisių, bombarduoja kurdus savo teritorijoje ir tokia valstybė sugebėjo išsiderėti vizų panaikinimo ir tris papildomus e, milijardus. Ir dar blogiau ir dar gėdingiau yra tai, jog jie susitarė dėl keitimosi, e, dėl keitimosi kaliniais. Vienas kalinys už vieną kalinį. Kiekvienas pabėgėlis, kuriam adekvačiai netaikomos prieglopščio procedūros kenčia. Aš noriu, kad Austrijos, Graikijos, Vokietijos vadovai imtųsi veiksmų, kad problemos būtų realiai sprendžiamos. Panas Rebega. Mes turime nepamiršti solidarumo principo, kuris numatytas ES sutartyje. E, dabar yra sukūriamas e, disbalansas ES veiksmų plane ir taip pat e, Europos piliečiai tampa nesaugus. Svarbu, kad Europos komisija susitelktų ties naujos migracijos politikos kūrimu ir bendros prieglopščio politikos kūrimu. Taip pat turi peržiūrėti mūsų reglamentą. Tai labai svarbu ir apie tai kalbama per kiekvieną vadovų tarybą, tačiau kol kas nieko nebuvo padaryta, tai yra utopija. Per mažai kol kas buvo padaryta ir mes visi labai jaučiamės, labai jaučiame e, to e, dėlsimo pasiekmes. Šita letargija ir e, vizijos nebuvimas, taip pat konkrečių veiksmų nebuvimas, mus verčia susidurti su baise Europos realybė. Dėkuoju, ponas Veri. Gerbiami kolegos, aš pritariu išori, e, ypatingojo e, vadovų viršūnių sustikimo išvadoms. Tačiau dėje e, vakar Europa buvo tarytum prie tarytum aukcione. Malta pažadėjo, kad bus sustabdyti migrantų srautai, ar bant jau jie sulėtės, ir galiausiai bus atstatytas ir Šengeno režimas. Tačiau kaina yra labai didelė, jeigu paaiškės, kad Turkija yra labai nepatikimas partneris. Jeigu tie sprendimai, kurie bus priimti kitą savaitę, bus protingesni, tai galbūt galiausiai ta situacija pagerės. Mes uh, Ne, ne tik, kad Turkijai pe, vakar suteikėme papildomų pinigų ir paramos, mes taip pat ir e, paspartinome integracijos procesą, nors tai visiškai nesusijęs su migrantų krize. Turkija pajuto ES silpnumą ir nusprendė mus, mus pašantažuoti. Tai nėra patikimas partneris. Tai nėra elgesys, kaip elgesi geras partneris. Tai kelia labai daug nerimo dėl ES ir Turkijos bendradarbiavimo ateities. Šiandieną žurnalistas manęs paklausė, kaip dėl žmogaus teisių, e, e, kaip dėl Turkijos žurnalistų. Ar jums jie neįdomus? Ne, nes e, galbūt po vakarykščio viršūnį sustikimo mes galėsime galbūt kažką ir pasiekti. Dėkuoju, ponia Šlein. Ši migrantų krizė iš tikrųjų. Kitos kartos vertins mus pagal tai, kaip sugebėsime spręsti šitas e, problemas. Tačiau kol kas mes e, e, neradome bendrame sprendimo. 15 15 e, metais tik tai kelios valstybės realiai sprendė migranto problemas. Jeigu veiktume visi, galėtume valdyti situaciją. Graikija, Italija ir kitos valstybės, kurios deda daugiausiai pastangų, negali visko padaryti vienos. E, eksternalizuoti sienų kontrolė, nesprendimas. Mes neturime leistis reiketuojami, reiketuojami Turkijos. Turime ieškoti bendro sprendimo ir bendro požiūrio. Dabar kalbame apie Europos dvargotvarkės migracijos rytyje įgyvendinimą. Tačiau kodėl tada per, perkeliame e, tik tai ke, kelias dešimtis tų, e, ar kelius šimtus tų migrantų, kuomet e, turi būti daug daugiau. Dabar daug migrantų yra užblokuoti Graikijoje ir jie moka už tai, kad e, valstybės nesugeba realiai spręsti šių problemų taryboje. Visa hotspot sistema negalės veikti normaliai, todėl kad e, vis dar veikia Dublino veidmainystė. Reikia nuolatinio, gerai veikiančio mechanizmo ir išorės veiksmų tarnybos veiksmų. Mes norime, kad būtų veikiama ne kosmetiškai, bet iš esmės ir laukiame to iš komisijos. Dėkoju, tačiau vertėjai nesuspėjo. Mm, dėl to, kad labai greitai išnekėjote, jūs per greitai išnekėjote. Ir tokiu būdu jūs tikrai savo minties neperduosite. Dabar ponas Likiotis. Europos Sąjungai nepavyko suvaldyti pabėgėlių krizės ir toliau e, priima neteisingus sprendimus, kurie pažeidžia Europos Sąjungą ir tarptautinę teisę ir taip pat pabėgėlių žmogaus teises. Kiek dar uh, žus be m, pabėgėlių, e, be nesulaukia pagalbos dėl uh, tokių uh, žmonių, kurie negali imtis veiksmų. Ir e, tokiais e, Graikijoje yra nežmoniškos sąlygos, e, Balkanų valstybės stato sienas ir dabar valstybės narės taip pat stengia savo, išvengti savo atsakomybės. Balkanų kelio uždarimas E, reiškia, kad ES vertybės ir solidarumas bus išlugdytas. Reikia teisėtų ir saugių e, kelių ir tą krizę reikia spręsti sustiprinus solidarumą. Ačiū. Ponas e, Buonono. Pone pirmininkė, Jūs sakėte, jog mes turime kalbėti lėčiau, tačiau mes turime tik tai minutę kalbėjimui. Todėl e, kaip galime viską išsakyti per tokį trumpą laiką. Tada, todėl dabar, kadangi laikas jau bėga, turis kalbėti dar greičiau. Iš tiesų yra labai sunku naudos, e, sutilpti į vieną minutę labai efektyviai. Ir reikia iš naujo paleisti laikrodį. Puiku, dėkoju. Klausydamas šios dienos diskusijos noriu pasakyti, e, ką esu patyręs kaip, kaip, kaip meras Italijoje. Nes esu susidūręs e, su e, pabėgėlių klausimu ir Italijoje. Ir ne vienas iš tų, su kuriais aš susidūriau, nebėgo nuo karo. Tad noriu pasakyti, kad yra įvairių priežasčių. Du labai e, svarbus aspektai čia yra susijęs su Europos e, likimu. Europa, mūsų seneliai, proseneliai, e, tėvai kovojo, kad, kad būtume laisvas kontinentas dabar. E, Labai daug migrantų sako, jog bėga nuo karo ir atvyksta čia. Tarp jų yra moterų ir vaikų ir, man atrodo, teisinga priimti e, jas. Tačiau vyrus, ar teisinga visus vyrus priimti, gali grįžti į savo valstybės ir kovoti už savo šalis, už savo e, teritorijas. Galėtume juos sugražinti atgal, kad jie kovotų už savo laisvę. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, ponė Vozenberg. Dėkoju. Jau nuo trečios valandos mes e, kalbame apie įvairius klausimus, tačiau sprendimai, sprendžiant tas problemas, atidedami tūkstančiai žmonių vyksta į Graikijos salą. Kaip Graikijai susidoroti su e, šiomis problemomis? Tai yra visos Europos problemos. Reikia, kad Europos Sąjunga priimtų konkrečių sprendimų dėl šių pabėgėlių perkelimo. Kartu su Turkija reikėtų spręsti pabėgėlių perkelimo Turkijos e, teritorijoje problemas. Žinome, kad kai kurios valstybės narės uždaro savo sienas, mes bandysime siekti, kad Turkija e, perimtų e, nelegalius migrantus, be kita ko ir nelegalius Graikijoje esančius e, migrantus. Jeigu Turkija kaip strateginė mūsų partnerė turės vis naujų reikalavimų, Europos atžvilgių, tai tuomet humanistinė ir solidariai Europa nebeegzistuos. Ponas Niedermüller. Pone pirmininkė, dėkoju. Jau ne pirmą kartą diskutuojame tą pačią temą ir tuo metu prie Makedonijos sienos migrantai vaikai žaidžia e, prie nuotekų vamzdžio. Mes kalbame apie tinkamas politikos kryptis, tačiau e, ar iš tikrųjų spigliuotos vėlos ir, e, ir tvoros išspręs problemas? Ne, reikėtų pakalbėti apie moteris ir vaikus, kurie yra įstrigę prie sieno ir negali pajudėti. Turime pagalvoti apie tas moteris kurios turėjo prisimti turbūt svarbiausią ir sunkiausią gyvenimo sprendimą ir palikti savo namus, ir ieškoti geresnio gyvenimo ir keliauti tūkstančius mylių, e, rūpintis savo vaikais, galvodamos, kad anksčiau ar vėliau galbūt susiras e, tikrai tai, e, taikę šalį, kur galės auginti vaikus. Uždaros Europos sienos yra gėdinga patirtis, mes tikrai pažeidžiame humanizmo ir žmogaus teisių um, nuostatas. Aišku, turime galbūt saugoti Europą nuo migrantų, bet reikėtų saugoti Europą nuo politikų, kurie rūpinasi tik savimi. Čia Europos parlamente turime tą pasakyti garsiai, vieną kartą ir visiems laikams. Čia Europos Sąjungoje negalime uh, turėti tokios e, valstybės narės, kuri yra neatsakinga. Dėkoju, uh, ponas uh, Kauntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Tai, ką jūs mums sakėte apie vadovų tarybos išvadas, rodo, jog Europos vadovai paprasčiausiai susitarė, sudaro sandorį su Turkija, su valstybė, kuri pažeidžia žmogaus teisės, tarptautinę teisę. Tai, kas buvo nuspręsta vak, vakar yra ir principas vienas už vieną. Tai yra visiškai neprimtina, tai yra netgi perversiška. Pone pirmininkė, tai, kas susitarta, silpna Graikijos e, poziciją mūsų valstybė taps hot spotu Aišku, yra teikiama ir humanitarinė pagalba, tačiau tai, kas susitarta, yra nusikaltimas e, pabėgėlių atžvilgių. Deja, tas susitarimas e, yra pasirašytas Cipras vyriausybės. Pone Gal. Dėkoju, ponė pirmininkė. labai daug yra kalbama per pasarosius šešerius mėnesius ir nieko nedaroma arba daroma labai mažai. Aišku, reikia kalbėti ir apie vakarų Balkanus, reikėtų sustabdyti tuos nekontroliuojamus migrantų srautus ir laikas atėjo veikti. Ir bet koks veiksmas bus pateisinamas, e, jeigu jis e, iš tiesų reikš sprendimą. Kalbame apie pabėgėlių krizę, tačiau uh, tik tai ma mažas procentas tų žmonių turi teisę į pabėgėlio ar prieglopšio prašytojo statusą. Pagal tarptautinę teisę dauguma jų nėra migra, e, pabėgėliai. Tai yra ekonominiai migrantai, kurie siekia geresnės darbo vietos, geresnio gyvenimo, rizikuoja savo gyvenimu ir taip pat savo vaikų gyvybėmis. Ir neturėtume priimti visų jų. Europą turi parodyti, kad jį gali išspręsti šias problemas, turi parodyti savo gebėjimą ginti išorės sienas. Ta reikia pasakyti aiškiai ir veikti aiškiai, kadangi laiko daugiau nebeturime. Dėkoju. Pone Kienz. Gracias. Dėkuoju, ponė komisijos e, nary. Dėl e, migrantų krizės sprendimo buvo pateikta daug sprendimų, kai kurie iš tų sprendimų jau yra patvirtinti parlamento ar tarybos, kiti sprendimai dar yra rengiami. Norėčiau e, pabrėžti, kad reikia prisimti atsakomybę, kad būtų keičiamas Dublino reglamentas ir kad tos valstybės, kur pirmiausia pateikiamas e, e, prašymas e, nagrinėtų šitos klausimus. Taip pat, kad tarptautinės teisės principai ir žmogaus teisų principai būtų gerbiami. Tai yra tik tai kai kurie iš aspektų, iš daugelio aspektų, dėl kurių parlamentas yra pasisakęs. Mums reikia toli siekiančio matymo. Aš e, noriu grįžti prie to, ką sakė e, pabėgėlių reikalų komisaras. Mes turime grįžti prie Europos esminių vertybių. Pone Kuzlovska Pajevič. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai, komisijos narė. Visų pirma, norėčiau paminėti tą prašymą, kurį, kurį pateikė ponas Tusk dėl ekonominių migrantų. Ir jis pasakė, kad jie neturėtų atvykti į Europą. Ir tai, man atrodo, buvo kertinis e, dalykas, e, kuris e, buvo pasakytas Europoje. Atrodo, kad nebeįmanoma išgelbėti pusiau pasaulio, leidžiant jam visam persikelti į Europą. Negalime visko uh, E, panešti patys ir, man atrodo, mums reikėtų stabilizuoti situaciją Afrikoje bei artimuosiuose rytuose, kad migrantai, pabėgėliai turėtų kur sugrįžti. Mums taip, tikrai reikia pagalvoti apie sprendimus ir tie sprendimai, kurie buvo padaryti vakar, taip pat sustarimas su Turkija, e, suteikia mums e, vilties, kad galbūt galėtume pagalvoti ne tik apie išorės, bet ir apie vidaus politiką ir apie kaštus. Ir kalbu ne tik apie ekonominius kaštus, kadangi uh, iš tiesų laisvas judėjimas Turkijoje migrantų tikrai daug kainuoja. Europa turės priimti pabėgėlius kontroliuotų būdų. Ir tai yra susijęs su mūsų uh, saugumu. Tam, kad galėtume jiems padėti veiksmingai, uh, mums reikia turėti patikimų duomenų, reikia viską tinkamai suplanuoti, taip pat apskaičiuoti kaštus, paskirstyti užduotis ir pagalvoti apie tai, ką ES galime padaryti, kad e, neprisimtume per daug naštos, kurios negalima pakelti. Mr. Kirkos. Kirkos. Pone Kirkos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiame parlamente visuomet buvo kalbama apie saugų koridorių migrantams į Europą. Nuo vakardienos matome, jog e, pozicija keičiasi ir dabar Turkija veiks perkelimo srityje. Ekonominiai migrantai taip pat bus gražinami Turkijai. Tačiau kiek mes už visą tai sumokėsime? Mes atsisakome savo vertybių, užsimerkėme prie žmogaus teisų pažeidimus. Mes neiname politinės vienybės link, eidami šituo keliu. Panas Junkeris sakė, jog tai paskutinis šansas mums, tad mes norime kad komisija atliktų savo darbą, nes iš tikrųjų tai yra paskutinis šansas. Mėly kolegos, ponia pirmininkė, ES neatsakinga dėl tos migrantų tragedijos, kuri dabar yra Europoje. Europas veikdama nuosekliai ir, ir, ir siūsdama signalą dėl galimybę atvykti į Europą, galbūt e, suintensyvino migrantų srautus. E, Ir e, realybė yra ta, jog e, Prancūzijos vyriausybė nusprendė, jog e, reikia kalė gyvenančius migrantus perkelti į šalies gilumą. Aišku, Prancūzijoje nėra vidaus sienų ir tie migrantų centrai nėra kalėjimai. Migrantai yra paskirstyti mažose miesteliuose, tačiau paskui jie visi iš ten išnyko ir niekas nežino kur. Vokietijoje taip pat nežinoma, kur tie migrantai konkrečiai gyvena dabar. Jie pasklinda po teritoriją, po Europos Sąjungą. Mes iš principo melavome tiems e, migrantams Ir reikia, kad mūsų politika būtų griežta. Mes turime gražinti migrantus, turime turėti gražinimo politiką, todėl kad dabartinė migracijos politika iš tikrųjų nepasiteisina ir mes turime į tai būtinai atsižvelgti. Ponas Zdečiovski. Vážený pane více... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė. pirmininkė. Prieš prasidedant žiemai dauguma mūsų galvojame, kad migracijos banga atslūks dėl oro sąlygų ir visai dinks. Tačiau taip neatsitiks. Dabar Europa susitinka su daug didesnė nelaimė nepraėjusi kartą ir pats laikas suvokti, kad problemų daugiau nei galvojame. Aš pasmačiau, kad Graikija nebesugeba suvaldyti migrantų e, pabėgėlių srautų, ypač e, pasienyje tarp Graikijos ir Makedonijos. Jeigu situacija nepasikeis, Graikija nebegalės apsaugoti mūsų Šengeno zonos. Ir jeigu taip atsitiks, jokios programos nebepadės. Pagalvokime apie konkrečias priemonės, apie mūsų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su Balkano šaly, e, valstybėmis, bendradarbiavimą su Turkija ir bendrų Europos. E, e, Europos pasienio sargybinių pastatymas mums padės. Ačiū. Mes čia kalbame apie migracijos problemas ir apie įvairius skubiai spręstinus klausimus. Nor, norėčiau palinkėti, kad e, konkretus veiksmai būtų mūsų žodžių pasiekmė. Dublino 3 pakeitimai yra labai svarbus, todėl kad e, Dublinas 3 yra anomalija. Matome, kas vyksta Graikijoje, kas vyko anksčiau Italijoje, rytoj galbūt Maltoje ar Ispanijoje panašiai situacija. Komisija įsipareigojo iki kovo 31 dienos pateikti e, Dublino 3 pakeitimus. Aš e, tikiuosi, kad iš tikrųjų tie pakeitimai bus pateikti iki numatytos datos ir tikiuosi taip pat, kad valstybės taryboje elgsis nuosekliai, ne taip kaip praeitie. Pone Korats Bild, e, dėkoju. E, pajūrio siena e, yra problema kitoms valstybėms narėms ir valstybės narės dirbti, turi dirbti kartu. Mes e, turime e, nu, užkirsti kelią nekontroliuojamam srautui ir turime geriau humaniškai registruoti žmonės, mes turime atstatyti šiandieną, turime harmonizuoti duomenų bazės tarp Turkijos ir ES. Aš pritariu ES ir Turkijos veiksmams. Ir dabar e, e, tur, Turkijoje e, turi būti įgyvendinti pabėgėlių planai ir svarbu bendradarbiauti Viduržėmio jūros regionui. Visos valstybės narės turi padidinti savo kvotas ir pagreitinti procedūras su vyriausio pabėgėlių komisaru. Taip pat reikia greičiau peržiūrėti Dublino susitarimą. Stigmatizacija yra dalis problemos. Žmonės nusiteikia prie žmonės ir ES lyderiai turi pagaliau pradėti kalbėti kitaip. E, pabėgėliai nei e, našta, nei e, pavojus. Tai yra žmonės, kuriems reikia pagalbos - moteris, vaikai. Ir galiausiai ponas Plenkovičius. Dėkuoju, ponė vicepirmininkė. Gerbiamas uh, vicepirmininkė, komisijos vicepirmininkė, per pastaruosius dešimt mėnesių daugiau nei 800 tūkstančių žmonių atvyko į Europą. Ir uh, E, šiais metais jau į Europą atvažiavo keli tūkstančiai. Mūsų problema yra ta, kad dabar pas mus yra nekontroliuojami žmonių srautai, kurie e, bėga mm, mm, gelbėdami savo gyvybės. Tai turime daryti teisėtai. Dėl to mes e, dėkojame už tai, kad jūs inicijuojate Dublino reglamento peržiūrą, kad būtų apsaugota Šengenas ir kad sudarytume susitarimą su Turkija, kaip buvo pasakyta vakar, kad e, jiems padėtume apsaugoti mūsų sienas ir kad padėtume Graikijai, ypač atsižvelgiant į sudėtingą situaciją Graikijos ir Makedonijos e, pasienyje. Tai įtakoja Balkanų e, kelią. Dėkuoju. Kolegos, 17 parlamentarų paprašė spontaniškai pasisakyti, tačiau dėja aš negaliu tiek daug e, suteikti žodžio, ta, nes mes vėluojame ir dar penkios diskusijos mūsų laukia po pietų. Tačiau mes pradėsime e, dabar ir pirmasis, e, pas, pirmoji pasakys ponė Žortova. Šojdrova. arvoisa puhemies olen erittäin. ačiū pirmininke. Man sukėlė nerima Šengeno situacija. Vakar su Turkija buvo sudarytas susitarimas, kuris yra labai svarbus, tačiau nerealistiška manyti, kad Turkija išspręs Europos migrantų krizę. Mums reikia suformuoti savo išorės sienas. Yra sprendimų, kurie buvo priimti, pavyzdžiui, E, kaštų centrų, e, prieimimo centrų e, įsteigimas, registracijos centrų, taip pat pabėgėlių pasidalymas tarp valstybių narių. Mes prieėmėme daugybę sprendimų ir padarėme rekomendacijas, tačiau kuo tai baigėsi? Valstybės narys viena kita nebepasitikė ir iš naujo įvedė sienų kontrolę. Ir akivaizdu, kad priemonės, kurias pateikė komisija, turi būti įgyvendintos tam, kad būtų atstatytas Šengenas ir e, kad žmonės galėtų ES laisvai judėti. Tačiau taip pat mes turime saugiai kontroliuoti išorės sienas. Mano šalis rodo, kad Europos solidarumas nėra tušti žodžiai. Tai yra būdas, kaip e, e, buvo sprendžiama, sprendžiama pabėgėlių e, krizė po antrojo pasaulinio karo. Ir Portugalija e, šią savaitę priemė 64 pabėgėlius iš Graikijos čerterinių e, reisų. Čer, nes tie žmonės prie e, firom uždarų sienų buvo, su jais buvo elgiamasi nežmoniškai. Ir žinome, kad yra pažeidžiama tarptautinė teisė Šengeno sistema. E, vis ir šią savaitę dar turėjo atvykti daugiau e, pabėgėlių į Portugaliją. Dėkojame Portugalijos vyriausybė. Tačiau kaip dėl kitų vyriausybių? Kodėl Europos komisija ir, tary, ir vadovų taryba taip nori barti Graikiją, tačiau nesima priemonių prieš Austriją, Vengriją ir kitas valstybės narės, kurios e, kamuoja žmonės ir moteris, kurios negauna apsaugos iš ES. Kodėl vakar vadovų taryba leidosi būti šantažuojama Turkijos prezidento Erdogano? Dėkoju, ponas Jučiuk. Госпожо председател, уважаеми господа комисари, Европейския Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Europos Sąjunga tikrai susidarė su kritinė situacija, nemažai valstybių narių nenori dalintis atsakomybę. Porą mėnesių jau kalbame apie bendrus veiksmus, tačiau mes tikrai nesilaikome tų sustarimų, kuriuos esame padarę. Komisijos sprendimas skirti 700 tūkstančių eurų humanitariniai pagalbai migracijos krizės akivaizdoje yra tikrai labai svarbi Graikijai ir Vakarų Balkanų šalims. Bendrasis veiksmų planas irgi yra labai svarbus, labai svarbu nustatyti Europos e, e, sieną, bei taip pat e, stiprinti pasienio darbuotojų darbą, ypač prie Bulgarijos ir Makedonijos sienos taip pat turėtume dirbti, kad e, artimųjų rytų taikos procesas būtų įgyvendintas. Taip pat turime nustatyti naują prieglopšio e, procedūrą. Pirmininkė, e, vicepirmininkė, pasisakymai iš tarybos Graikijoje, E, buvo aiškus ir šios dienos deklaracijos dėl Europos migracijos darbo tvarkės, man atrodo, parodo tą nežmogišką ir nusikalstamą ES politikos požiūrį, kuris prisideda prie chaosų, destabilizacijos e, kilmės šalyse. Ir dabar mes paverčiame tos žmonės aukomis e, vėliau, ar jie yra kalti ar ne, mes juos siunčiame atgal. Šis susitarimas su Turkija ir prieštarauja tarptautiniams konvencijoms, taip pat žmogaus teisėms. Ir dabar mes dar e, kartą paskatiname tą karo mašiną e, ir NATO pradeda veikti Gėjo jūros regione. Ir man atrodo, kad labai dažnai uh, kai kurie yra suinteresuoti eksploatuoti e, darbo jėgą, kuri yra pigi, bet man atrodo, kad parodo visą tai, kad mes tikrai nesilaikome savo principų, kuriuos esame neseniai skelbę. Dėkoju. Pone komisijos nary, e, paminėjote keletą priemonių, kalbant apie veiksmų plano įgyvendinimą. Taip pat paminėjote ir susitarimą dėl e, migrantų perskirstimo E, Turkijoje. Man atrodo, tai turėtų būti toks susitarimas, kuris turi būti pasiektas tarp valstybių narių ir tai turėtų būti pagrindinis, svarbiausias e, susitarimas ir priemonė prieš uždarant sienas. Tai be mūsų, mūsų susitarimo, be mūsų solidarumo e, mes jo nesilaikome ir norime perduoti tą vaidmenį Turkijai ir norime sumokėti už visą tai 6 milijardus eurų. Taip pat norime ir nusileisti Turkijai dėl žmogaus teisų pažeidimų ir kitų baisių dalykų. Ir Turkija iš tiesų yra sumani šalis, jis siekia geriausių savo palankiausių sprendimų ir mes valstybėse narėse, man atrodo, turime labiau siekti to sprendimo ir norėti, kad jis būtų pasiektas. E, šiandien vyksta jau antros, ant, antra, antra diskusija dėl migracijos. Jungtinių tautų o, vyriausias pabėgėlių komisaras kalbėjo ryte, bet nei jis, nei ponas Timermansas nepasakė tai, kas yra svarbiausia. Nereikia slėpti to nuo mūsų visuomenių. E, dinamiškas E, neteisėtos migracijos augimas e, Europoje pasiekė e, didžiausias aukštumas. Dešimtis tūkstančių migrantų per pirmuosius šių metų mėnesius atvyko į Europą ir jie patiria grėsmę, kadangi mes girdime įvairių deklaracijų, kad gal reikėtų atidaryti teisėtos migracijos kelius Ir tarsi mes sakome tiems migrantams, mes galime jums padėti, mes jau skatiname atvykti į Europą ir mes visiškai neatsakingai elgiamės šių žmonių atžvilgių. Man atrodo, būtų labai svarbu padėti tiems, kurie sako tokius žodžius, suprasti, kokios bus tų žodžių pasiekmes. Ačiū. Dėkui, pane pirmininkė. Pone Timmermans, jūs sakėte, jog ES iš tikrųjų nori spręsti iš esmės e, pabėgėlių problemą. Noriu paklausti pono Avramopulos, kuris buvo gynybos ministras mūsų šalyje anksčiau. Ar e, Graikijos armija turi įgaliojimus uždaryti sieną. Jūs kalbate apie sienos apsaugos pareigūnus ir pasienio apsaugą, tačiau Turkija vis e, siunčia ir siunčia nelegalius e, migrantus į Graikijos teritoriją. Kodėl jūs norite, kad e, mūsų graži valstybė taptų koncentracijos stovykla prarastųjų sielų koncentracijos stovykla? stovykla Turkija ir toliau e, kelia grėsmę įvairiems Europos regionams. Ir dabar mes norime, kad Turkija saugotų išorinės ES sienas. Tai yra absoliučiai neprimtina. Nežinau politinių požiūrių, kokios bus to pasiekmes, niek, tikrai nebus geros. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už situacijos pristatymą ir už naujus e, pasiūlymus sprendžiant migracijos krizę. Turime aiškiai skirti tuos pabėgėlius, kuriems turi būti taikoma tarptautinė apsauga ir ekonominius e, migrantus. Pirmininkas Tuskas taip pat kreipėsi praeitą savaitę į ekonominius migrantus ir sakė, jog jiems neverta vykti į Europą turime diplomatinėmis priemenėmis bandyti spręsti krizės, ypač Sirijos ir Libijos e, e, krizę. Turime panaudoti mūsų žvalgybos e, struktūrų potencialą, kad išsiaiškintume, ar tarp migrantų nėra terorizmo. Turime maksimaliai panaudoti Europolo ir Eurojusto bei kitų agentūrų visą potencialą, kad surinktume visą būtiną informaciją šiuo tikslu. Panas Lopes Aguilar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Milijonai europiečių yra nusivylę, todėl kad priima daug sprendimų, jie prieštarauja tarpusavyje, kai kurie iš jų paneigia kitus sprendimus, matome, jog nėra politinės valios ir nėra solidarumo. Problema yra ne kvotos ir e, problemos sprendimas tikrai nėra Turkijos įdarbinimas su brangos pagrindu spręsti šioms problemams. Mes e, matome, kad ES nebepajėgi plėstis, todėl reikėtų tarybai pasakyti, jog tie pažadai, kurie buvo duoti Turkijai vadovų tarybos, e, nebus e, tesimi. Reikia, kad komisija labai budriai stebėtų valstybių narių padėtį ir būtų reikli. Dabar žodis komisaroje Avramopulos. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Iš esmės norėčiau pasakyti, kad visi sutarėme išskyrus kelias išimtis, kalbant apie dabartinę situaciją. E, Vakarykštis vadovų sustikimas buvo tikrai labai svarbus žingsnis. Aišku, e, tai nebuvo baigtis proceso. Kitos savaitės vadovų susitikimas irgi bus labai svarbus. Visi turi galvoti apie savo atsakomybę ir kiekvienas turi laikyti savo įsipareigojimų. E, bendras e, sutarimas yra tas, kad mes suvokiame, kad reikia laikyti solidarumo ir tą aptarė vakar lyderiai vadovo sustikimo metu. Dėl to solidarumas yra pagrindinis Europos komisijos pasiūlymo ramstis. E, pabėgėlių krizė iš tiesų nuspręs ES ateitį. Reikėtų galbūt prisiminti Sizifo mitą. Jeigu dabar uh, Europa atsidurtų Sizifo vietoje, taip. Uh, Europa neša didžiulę naštą ant savo pečių, tačiau labai svarbu, kad visos valstybės narės uh, jai padėtų. Taigi neleiskime, kad šis mitas uh, pasikartotų reikia padėti nešti tą naštą. Taigi, ta tendencija ir noras galbūt laikytis e, populistinių pasisakymų e, matosi kai kuriuose valstybėse narėse. Ir tik tai taip nacionalizmas, ekstremizmas bei e, ksenofobija gali įsigalėti. Ir tai pažeidžia ES idėją bei vertybės. Norėčiau pasikartoti, mes nepakeisime savo strategijos ir mes tikrai e, prašome, kad visi jos laikytųsi. Mums reikia didelio masto e, perskirstimo ir taip pat e, užtikrinti e, išorės sienų apsaugą ir, man atrodo, už tai yra atsakingos visos valstybės narės kadangi valstybės narės yra atsakingos kartu su e, Europos komisija e, išsaugoti Šengeno sistemą net ir tada, kai kai kurie politikai nesuvokia Šengeno simbolinės bei politinės reikšmės. Jie vis tiek turės suvokti e, tą ekonominę, tos ekonominius kaštus, kurie mes visi patirsime, jeigu Šengeno sistema žlugs. Mes visi juos žinome. Spaudimas dėl migrantų srautų yra didžiulis ir nei viena valstybė narė negali su juo susidoroti viena. Mes turime dirbti kartu, mes turime taip pat e, ir e, sulaukti pagalbos iš Frontexo, bei taip pat e, susitarti dėl Europos išorės sienų apsaugos, taip pat pasienio darbuotojų geresnė, geresnė veikimo. Taip pat niekas nepavyks, jei nedirbsime kartu. Dėl to sveikinu mūsų partnerių įsipareigojimus. Morning. Jungtinių tautų vyriausiasis įgaliotinis e, pabėgėlių klausimais, galiausiai NATO padės mums užkirsti kelią priekeiviams. Norėčiau priminti, kad mes paskelbėme karą prieš priekeivius. Ir iš tiesų mums reikia, kad Turkija padėtų mums susidoroti su šia, su šia globale krize. Aš žinau, kad yra mąstančių kitaip, yra abejonių, tačiau niekuomet neturime pamiršti, kad Turkija yra esminis veikėjas tame regione ir mūsų partneris Europoje. Bet mes negalime veikti nesilaikydami savo taisyklių. Ir per ateinančias dienas tai dar labiau išryškės, kai vyks vadovų taryba. Sugražinimas turėtų būti vykdomas tik tai visapusiškai laikantis ES ir tarptautinės teisės nuostatų. Taipogi turime užbaigti savo strategiją. Perskirstimas yra esminis mūsų prioritetas ir kaip jau sakiau savo klausimuose, reikia sukurti teisėtų kelių e, ir galimybių tiems, kurie nori atvykti į Europą. Ir labai greitai, kaip žadėjome, mes atskleisime savo planus dėl Dublino reglamento reformos. Ir tiesa, mums reikia sąžiningos pasidalimo našta sistemos, taip pat kalbant ir apie teisėtą migraciją. Mobilumo sąlygomis pasaulyje negalime uh, neturėti tinkamos migracijos politikos ES atsižvelgiant į pasaulinius pokyčius. Taip pat, aišku, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir taip pat reikalinga koordinavimo politika. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas. Labiau koordinuojama politika integracijos, imigracijos rytyje yra būtina. Gerbiami parlamento nariai, jūsų pasisakymai šiandieną man buvo labai vertingi, norėčiau Jums už tai padėkoti. Ir aš labai rimtai atsižvelgsiu jūsų pasisakymus, atsižvelgdamas į būsimus poslinkius. Šiame parlamente būtent ir gimė mūsų politika. Šiame parlamente mūsų politika bus ginama ES vertybių vardan, Europos demokratijos vardan. Dėkoju uždėmesi. Thanks. Ačiū. Diskusijos baigiamos. <clears throat> Dabar kalbėsiu suomiškai. Vakar sesijos pradžioje mes kalbėjome apie transporto komiteto rekomendaciją